Pirmiausia, žodį suteikiu klausimų autoriams. Pradėsime nuo pono Albrechto. Dvi minutės. Ja, Dank, Ačiū pirmininkė. Diskutuojame dėl Europos arešto orderio. Manau, kad pats laikas kalbėti šiuo klausimu. Fra, frakcijos vieningai teikia keletą klausimų komisijai ir tarybai ir suformulavo čia ne tik reikalavimą reformuoti Europos arešto orderį ir jo taikymo principus. Mes siūlome komisijai ir tarybai pateikti pasiūlymus, kaip ta reforma galėtų vykti. Europos arešto orderis buvo vienas iš mūsų svarbiausių pasiekimų. Ir kai jį priėmėme, kaip pagrindą mūsų tolesnės veiksmams Europos parlamentas nuolat sakė, kad sąlygos taikyti Europos arešto orderį turėtų būti gana sudėtingos. Kitaip sakant, šis orderis turėtų būti taikomas tik tuo met, kai nusižengimas yra tikrai sunkus, bet to reikia suderinti ir procesinę tą teisę Europos Sąjungoje. Šis reikalavimas nebuvo įgyvendintas šimtų procentų. Europos arešto orderis taikomas labai saliginai. Taigi mums reikia priderinti e, Europos arešto orderį prie praktikos ir prie valstybių narių teisės. Reikia galų gale po dešimties metų nuo šio arešto orderio prieimimo įstatymų peržiūrėti, ar gerai veikia ta sistema ir komisarė Reding tai ir daro, Reikia pasižiūrėti, ar veikia individuali teisų apsauga, ar yra garantijos, ar gerai bendradarbiauja policija, ar tai yra abipusis pripažinimas, ar taikomi bendri standartai ir panašiai. Nemanau, manau, kad Europos arešto orderio principus reikia priderinti prie dabarties daug kas nebuvo padaryta taip, kaip mes reikalaujame. Proporcingumo patikrinimas, pavyzdžiui, nebuvo įvestas. Taigi, ačiū. Busutil. Ačiū, po to panas Busutil. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai buvo europinė priemonė, kuri mums padėjo apjungti nacionalinės valstybės kovoj bandant užtikrinti teisingumą, atsikratyti sienų šioje srityje. Ir buvo nusiustas aiškus signalas, kad jeigu kažkas pažeidžia įstatymą valstybėje nariais, negali pabėgti į kitą valstybę, pabėgti nuo savo padaryto nusikaltimo ir bus persekiojamas. Taigi reikia aiškiai pasakyti, kad Europos arešto orderis yra gera priemonė, kuri davė pozityvių rezultatų. Taip pat tiesa, kad yra ir trūkumų. Ir tie trūkumai išryškėja tuo met, kai Europos arešto orderis yra naudojamas smulkiems nusikaltimams tirti, kai yra tuo pretekstu panaudojamas Europos arešto orderis. Aš nesitikiu, kad Europos arešto orderis bus išduodamas tuo met, jeigu vienoje valstybėje yra pavogiamos automobilio kelios padangos. Tikrai tai nėra proporcingas arešto orderio naudojimas. Ir tokiu būdu yra paminama žmonių pasitikėjimas tą priemonę, kuri iš principo yra gera ir svarbi. Dėl to turime išvelgti tuos trūkumus ir juos ištaisyti, pritaikydami Europos arešto orderį, nesumenkindami ir neatsisakydami absoliučiai šios priemonės, nes e, ir dėl to komisija turi padėti mums suprasti, kaip arešto orderis buvo taikomas per praėjusius keletą metų, nes būtent tokiu būdu mes galėsime padaryti išvadą, ar reikia orderį keisti ar ne, tam, kad jis būtų naudojamas pagal paskirtį. Dėkoju. Grazie, la parola. Ačiū baronė Latvart. Ačiū, pirmininkė. Liberalų frakcija čia Europos parlamente visuomet rėmė Europos arešto orderį, kadangi jis yra svarbus, kovojant su rimtais tarp valstybiniais nusikaltimais. Tačiau tuo pačiu metu mano frakcija visuomet pažymėjo, kad Europos arešto orderio sistema nebus baigtinė, jeigu nebus užtikrintos gynybos teisės ES ir mes kritikavome nuolatos tarybą dėl to, kad nebuvo daroma pažanga šioje srityje remiantis komisijos išsamių pasiūlymų. Na ir galiausiai mes keičiame situaciją dėl gynyb, teisės į gynybą ir aš e, sveikinu ponę Reding dėl jos darbo siekiant įgyvendinti šią kelio gairių sistemą. Kyla klausimas, ar to pakaks tam, kad būtų kompensuojama e, už trūkumus arešto orderį. Panašu, kad ne. Reiks dar kažką nuveikti tam, kad orderio sistema veiktų tinkamai ES. Tačiau pažymėkime sėkmės elementus. Iki 2009, nuo 2009 metų 12 tūkstančių narko, narkotikų priekeivių, vaikų išnaudotojų buvo įduota ir taip pat buvo sulaikyti asmenys dalyvavę Londono sprogdi, sprogdinimuose. Tačiau bent jau Junktinėje karalystėje mes girdime, kad Europos arešto orderis tapo labai parankiu, parankia lasda, su kuria euroskeptikai muša Europos Sąjungą. Ir taip yra dėl to, kad buvo prastai pagarsėjusių atvejų dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų Ir komisija, ir gynybos teisų organizacijos kaip Fair Trial International ir kitos organizacijos akcentavo, kur yra silpnosios arešto orderio pusės, būtent, kad jis yra naudojamas nedėlių nusikaltimų atveju, kad išduončios valstybės teisinis atstovavimas nėra pakankamas, taip pat prieš teisminis tyrimas yra nepakankamai ilgas ir blogos kal įkalinimo sąlygos. Ir aišku, visa tai yra pagrįsta atitinkamomis priežastimis. Komisija nemano, kad reikia peržiūrėti arešto orderį. Aš manau, kad tą padaryti reiktų ir pirmiausia, mums reikalingas kur kas racionalesnis pagrindas siekiant užtikrinti reikalavimą dėl proporcingumo patikrinimo tam, kad orderį ne, ne, prie or, orderių nebūtų taikomi ma, smulkus nusikaltimai. Taip pat žmogaus teisų patikrinimai, kai vykdančiojo valstybėje Ir tą reikia padaryti labai aiškiai. Taip pat reikalinga pripažinti, kai nėra racionalu vykdyti Europos arešto orderį, kai nėra Šengeno informacinėje sistemoje, yra, nėra e, uždegami atitinkami signalai, Ir taip pat reikia dėl išpir, išpirkų e, šį beitą nuveikti, ne vien tik tai gyveninti pagrindų e, sprendimą dėl priežiūros orderių. Taigi turime pakeisti, pakeisti Europos arešto orderio sistemą. Iš esmės tai buvo sėkminga istorija ir tie, kurie kvestionuoja, turi atsakyti, ar jiems bus malonu matyti, kai nusikalteliai ištisus metus karaliauja ir nėra nuteisiami, nes na, tarp nacionalinė ekstradicija yra perdėm biurokratiška. Grazie. La parola all'onorevole Sipel per due minuti. Labai ačiū. Pane Sipel, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Diskutuojant apie Vengrijos konstituciją, buvo kalbama labai daug kartų, kad tai politinė diskusija. Man atrodo, kad mūsų užduotis ir yra diskutuoti apie politiką. Todėl ir aš pradėsiu nuo politikos. Organizuotas nusikalstamumas ar nusikalstamumas šiaip niekada nepriklausė nuo sienų, nuo sienų kontrolės, todėl nėra jokios prasmės vėl statyti Europos, Europoje sienas ir neleisti integruotis mūsų tautoms šalims. Mums kaip tik reikia stengti stiprinti bendradarbiavimą tarp sienų, stiprinti policijos ir teisėjai saugos bendradarbiavimą. Europos arešto orderis šioje srityje yra labai efektyvus ir sėkmingas instrumentas. Tačiau jo reputacija gerokai suprastėjo po to, kai jis buvo pradėtas naudoti, ieško, ieškant asmenų pavogusių dviratį ar tiesiog tokius tokių asmenų, kuriuos reikia apklausti. Tuo tarpu jis buvo nenaudojamas tada, kai to reikėjo. Ir nebuvo kai kuriuose valstybėse narėse gerbiamas valstybės sprendimas netaikyti Europos arešto orderio arba atsisakyti jį taikyti ir asmenys vis dėlto būdavo sulaikomi, nors toks sprendimas dėl or orderio netaikymo buvo priimtas. Taigi reikia pasakyti, kad direktyvos tekstas yra neaiškus, todėl valstybės narės turi šiek tiek daugiau laisvės jį interpretuodamos ir atsiranda sudėtingų situacijų. Manau, kad komisijai atėjo metas imtis veiksmų ir pagerinti šį instrumentą ir neleisti jam galutinai prarasti Europos piliečių pasitikėjimo. Patirtis rodo, kad labai svarbu galų gale pradėti procesinės teisės harmonizavimo procedūras Europoje. Visi turi vien, turėti vienodas teises visose valstybėse narėse, gauti informaciją, gauti teisinę pagalbą ir panašiai. Komisija turi daryti spaudimą valstybėms narėms ir šiuo, šiuo klausimu ji visuomet gaus Europos parlamento paramą. Ačiū. Madam Sipel, du jūs. Pone Sipel, ar atsakysite į klausimą? Pone Sipel, Europos arešto orderį apibūdinta kaip kūdikį. Ar nėra tai daug greičiau Frankensteino e, pabaisa? Nežinau, ar man atsakyti į jūsų klausimą, tai daugiau poleminė pastaba. Tačiau skaičiai rodo, kad Europos arešto orderis yra labai geras instrumentas vieningoje Europos erdvėje kovoti su nusikalstamumu. Nusikalstamumas nežino sienų, todėl reikia taikyti jam ir priemonės, kurios sienų nežino. Žinoma, jis dar, Europos arešto orderis dar yra neišaugęs iš vaiko amžiaus, todėl pasitaiko ir klaidų, bet jo taikymą mes turime tęsti. Ačiū. Toliau kolega. Toliau kolega Betanas. Nuo 2004 metų Europos areštos orderas galėjo būti panaudotas kaip e, e, priespaudos priemonė politiniams e, priešininkams. Dabar taip vyksta Juliano Assange atveju. Švedijos byloje yra daug neteisingų dalykų ponas Asanžas neapkaltintas jokių nusikaltimų, ankstesnis tyrimas prieš jį buvo atmestas e, prokuroro Stokholmo, Stokholme keturis mėnesius prieš išduodant orderį. Ir po to e, graži, pradėjus vėl iš naujo, atnaujinus bylą, e, nebuvo pakviesti liudininkai, kurie galėjo išteis, padėti išteisinti poną Asanžą. Sakoma, kad kaltinimai prieš Asažą Anglijoje nebūtų nusikaltimas. Švedijos teisininkai sako, kad pačios moterys negalėjo pasakyti, ar tie aktai buvo išžaginimas ar ne, nes jos nėra teisininkės. Vis dėlto uždėta varnelė ties arešto orderių neapėmė jokio apibriešties, jokios apibriešties, kas yra nusikaltimas. Ponas Anžas Švedijoje buvo penkis mėnesius, penkias savaitės, bet nebuvo apklaustas nes tyrimas buvo atidėliojimas. Ponas Asanžas atvažiavo į Švediją e, mažiau praėjus mažiau kaip mėnesiui po Wikileaks pranešimų. E, Jungstiniai valstijų pareigūnai e, reikalavo, kad ponas Asanžas būtų nužudytas ar pagrobtas, tarsi būtų kariaujama su Wikileaks, kurie apibūdino kaip teroristinė organizacija. Tai sutiko, atitiko uh, sutapo su Europos arešto orderio išdavimu. Švedija turi artimus ryšius su jungtinėmis valstybėmis, valstybėmis dalyjantis žvalgybos informaciją. Ir tai, kas ten, e, tai abejoju, verčia Švedijos neutralumu. Tai kodėlgi jis buvo išduotas Švedijai? Amerikiečiai vis dar rengia bylą prieš jį ir nežino, kuo jį apkaltinti, ar iš vis turi kuo apkaltinti. Be kaltinimo Junktinės valstijos negali jo uh, E, ekstradiu, ekstradijuoti į Junktinės valstijas. Na, o Europos arešto orderis yra puikus, e, puikiai priemonė tokiu atveju. Kaip sakiau daug kartų, pagal Europos arešto orderį ekstradicija ar teisinis išdavimas, jeigu vadintume teisingai, yra tiesiog biurokratinis formalumas. Tiesiog nėra jokių tikrų saugiklių. Pasakęs visą tai, noriu užduoti klausimą tarybai ir komisijai. Tai nėra, ar juo piknaudžiaujama politiniais tikslais, bet ar galima juo piknaudžiauti. Jeigu taryba ir komisija būtų sąžininkai, jie turėtų pripažinti, kad juo galima piknaudžiauti. Prašom pripažinti tai dabar. Mano nuomonė įrodymai įrodo, kad tai tikrai vyksta Juliano Assange atveju. Ačiū. Toliau žodis e, ponui Dejong. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausimo tekstas atrodo galbūt šiek tiek sausas, abstraktus ir teorinis, tačiau kalbama apie žmonių e, likimus, apie paminės laisvės. Niderlanduose daug dėmesio skiriama e, vienam na, verslininkui, kuris buvo apkaltinęs pažeidęs Lenkijos mokesčių įstatymus ir buvo sulaikytas, laik, laikomas sulaikytas du mėnesius. Jis e, sumokėjo užstatą ir buvo paleistas ir daugiau nieko apie tai neišgirdo. Praėjusiais metais Lenkai paprašė jį išduoti, pasinaudodami Europos areštų, arešto orderių. Prieš pusantros savaitės buvo nuvežtas į Lenkiją ir tuomet jis buvo patalpintas į pergrūstą purviną kalėjimą, tokiamis pat sąlygomis kaip ir 97 metais, kai buvo pirmą kartą sulaikytas. Buvo pažeidžiamos tam tikros procedūrinės taisyklės ir gali būti, kad bus išduotas dar naujas arešto orderis. Dar kartą sumokėjo užstatą kaltinamasis ir buvo paleistas. Na, visa tai gali kelti žm problemų su žmogaus teisų pažeidimas. Ir tai tikrai kelia nerima žmonėms. Mano frakcija visas viltis suteikė į komisiją, sutelkė į komisiją. Ar galite užtikrinti, kad bus laikomas proporcingumo principo? Ar galite užtikrinti, kad žmonės turėtų tikrą teisę užginčyti Europos arešto orderį išdavimą tiek išduodančioje, tiek vykdančioje valstybėje. Ar galite užtikrinti, kad valstybėse, kur sulaikymo vietos yra nežmoniškos sąlygos, kad būtų tokiais atvejais būtų galima atmesti arešto orderį iš, Dėkoju. Ponas Kirkhopas, dvi minutės komisarė. Niekas neneigia, kad Europos arešto orderis davė pozityvių rezultatų kovojant su tarpvalstybiniais nusikaltimais. Jis prisidėjo prie 12 tūkstančių e, narkomanų, narkotikų priekeibių, prievartautų teroristų išdavimo ir buvo išvengtos ilgos ekstradicijos procedūros. Ši skubi priemonė buvo labai naudinga, kai tarpvalstybinių nusikaltimų skaičius labai smarkiai yra išaugęs tačiau nebuvo niekuomet ketinama bausti pagal šį ir tirti ir bausti pagal šį orderį e, smulkių nusikaltelių, pavogusių šokoladą ar panašiai. Ir dabar matome štai ką. Įvairios politinės frakcijos, įvairių valstybių atstovai teigia, kad atėjo laikas peržiūrėti šią priemonę, įvertinti ją ir jeigu reikia pakoreguoti. Proporcingumo principas, apsauga ir uh, E, teisė į kompensaciją yra labai svarbus principai. Europos tyrimų orderio diskusijose irgi labai svarbu išvengti tų pačių klaidų. Turime parengti naujus teisės aktus su aiškiai prisimindami, kokių problemų ir kliūčių susidūrėme su Europos arešto orderiu. Tiesiog yra perdėm daug pavyzdžių, kai kal kal kalėjimuose laikoma netinkamomis sąlygomis, kai iš tiesų uh, neteisi, nėra išmokamos kompensacijos tiems, kurie buvo kaltinami neteisingai. Europos arešto orderio pagrindai yra nestabilūs. Turime atkurti pasitikėjimą ir šios priemonės vertę. Ir saugoti ir taikyti tik tai rimtų nusikaltimų atveju, išsaugant ir užtikrinant pačius aukščiausius tos priemonės panaudojimo standartus. Ačiū. Pone Kirkhop, ar priimsite klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Pone Kirkhop, norėčiau užduoti Jums klausimą. Jis sutinka su tuo, kad Europos arešto orderį reikia perver... įvertinti ir peržiūrėti. Galbūt aš griežtesnius žodžius čia vartočiau, bet nesvarbu. Jis minėjo Europos tyrimų orderį ir teigia, kad tai žingsnis gal yra perdėm toli, bet ar jisai žino, kad jo paties vyriausybė ir uh, vidaus reikalų ministras, ministrė, kai pradėjo darbą, būtent pasirinko opt-in variantą tyrimų orderio atveju. Tai reiškia, kad mes dabar negalime pritaikyti opt-out priemonės ir turėsi, pri, turėsime priimti visą, visą tą teisėkros mėsmalės rezultatą. Ir galutinis rezultatas yra toks, kuriam įtakos neturėsime. Ar tai yra dar vienas torių dvigubo, e, kalbė, dvigubos kalbėsenos rezultatas. Pozicija dėl Junktinės karalystės vyriausybės, dėl arešto ir e, tyrimo orderio yra aiški, jie turi įsipareigojimų daryti tai, kas yra geriausia Junktiniai karalystiai kai kalbame apie tarp valstybinius nusitarimus, mes esame daugelio nusikaltimų skaičiaus aukos, kalbant, įtraukiant ir terorizmo aktus. Ir uždavęs klausimą ponas tikriausiai žino ir turbūt jis, kaip ir aš, nori, kad tie nusikaltimai būtų e, išnaikinti ir tai geriausia padaryti dirbant tarp valstybinių mastų. Žinoma, Europos tyrimo orderis turi būti įgyveninamas atsargiai, bet prisijungimas prie jo koncepcijos kaip padarė vyriausybė, dar nėra e, galutinis darbas. Dar turime pamatyti detalės, turime jį veiksmingai įdėkti ir kad jis gerai veiktų kartu su arešto orderiu. Faktas, kad mes prisijungėme prie orderio, yra ženklas, kad mes esame pasirengę kovoti su tarpvalstybiniais tarp, tarp nusikartimais ir uždavus klausimą ponas tikriausiai tam pritarė. Grazie. La parola ora al ministro Ghiori, prego. Dabar ministrė Giori. Much, Ačiū ponė pirmininkė, komisarė, gerbiami parlamentarai. Europos arešto orderis tapo viena sėkmingiausių priemonių dėl abipusio pripažinimo priemonių, kurį taikom ES. Ir esu Jums labai dėkinga už tai, kad šiandien inicijavote šias diskusijas. Taryba daug dėmesio ir energijos skyrė šiai, šiam klausimui, ne tik per peržiūrą ir tai, kaip praktiškai yra gyvendinama ši priemonė. Ta peržiūra buvo atlikta visose valstybėse narėse per e, trejų metų laikotarpį. Europos arešto orderio privalumai tikrai yra svaresni nei nepatogumai, kuriuos jis gali sukelti. Dėl Europos arešto orderio ES sugebėjo sumažinti nusikaltimų skaičių gan svariai. Ir ekstradicijos laikotarpis smarkiai sutrumpėjo. Anksčiau ekstradicijos procesas buvo gan sudėtingas ir tikrai tai nebuvo tinkama priemonė esant tokiems rimtiems tarp valstybiniams nusikaltimams. Kalbant apie proporcingumo principą, nors buvo atvejų, kai arešto orderis buvo išduodamas nedėlių nusikaltimų atveju. Tai yra kiekvienos valstybės narės atitinkamų institucijų reikalas nuspręsti, dėl kokių nusikaltimų galima pradėti taikyti šią procedūrą. Taip yra dėl to, kad priešingai nei ekstradicijos procedūra, Europos arešto orderis yra visapusiškai teisminė sistema grindžiama teismų sprendimu išduodančioje valstybėje ir primant sprendimą dėl to, sprendimas dėl to, ar išduoti orderį ar ne, yra nacionalinio teismo kompetencija. Jeigu yra problemų dėl proporcingumo, tos problemos nebuvo sukeltos pačios priemonės pagrindų sprendimo dėl orderio. Taip yra tikriausiai dėl baudžiamosios baudžiamo proceso politikos valstybėse narėse ir akivaizdu, kad tose valstybėse, kur sulaikymo sąlygos nėra tinkamos, arešto orderis negali būti panaudojamas. Taryba taip pat kreipėsi į praktikus, e, prašė jų e, patarimų dėl galimų alternatyvų arešto orderiui, atsižvelgiant į bendrą baudžiamosios procedūros efektyvumą. E, tos alternatyvos galėtų būti abipusės teisinės pagalbos priemonės, jų panaudojimas arba videokonferencijos aptariant, apklausiant įtariamuosius. Taip pat Šengeno sistemos panaudojimas, sulaikant įtariamuosius, arba pagrindų sprendimas dėl finansinių nuobaudų abipusio pripažinimo. Tačiau tokie vertinimai yra įmanomi tik tai išduodančioje valstybėje. Europos arešto orderis yra išduodamas, kai yra vykdomas tyrimas arba yra metami kaltinami išduodančioje valstybėje. Ir šie teismų sprendimai yra priimami remiantis prokuroro turimą informaciją išduodančioje valstybėje narėje. Taip pat neturime ignoruoti aukų. Dažnais atvejais nusikaltimų aukos yra išduodančioje valstybėje, o ne vykdančioje valstybėje. Ir kai užtrunka byla ir kai užvilkinamas tyrimas, nusikaltimų aukos irgi dėl to kenčia. Jeigu yra vilkinamas teisingumas, vil, teisingumas nėra efektyvus. Ne tik įtariamiesiems, bet ir aukoms. Aukos yra suinteresuotos tuo, kad teismas įvyktų kuo galima greičiau ir sklandžiau, kad būtų gerbiamos jų teisės. Taryba ketina patvirtinti kelio gairias, kurias pasiūlė pirmininkaujantį valstybę tam, kad tos teisės būtų sustiprintos. Proporcingumo principo sprendimas negali būti sąlygojamas arešto orderio sistemos pagrindų keitimo ir, grįž, ir ne, negalime grįžti prie nacionalinios ekstradicijos sistemos. Na ir aš norėčiau priminti, kad priešingai nei ekstradicijos procedūra, arešto orderio procedūra yra kur kas aiškesnė teisminė sistema ir tai jau yra svarbus garantas. Europos arešto orderis visuomet yra grindžiamas teismo sprendimu išduodančioje valstybėje ir gali būti įvykdomas vykdančioje valstybėje tik per teismo sprendimą. Asmo visuomet galės turėti teisę į gynybą išduodančioje valstybėje narėje, kai vyksta bylos tyrimas. Tai visapusiškai atitinka Europos žmogaus teisų teismo teisinę, teisminę praktiką. Tai nereiškia, kad asmenys, prieš kuriuos išduotas Europos arešto orderis, negalėtų gauti teisės į gynybą vykdančioje valstybėje. 2010 m. 64 direktyva numato teisę į vertimą raštu ir žodžiu vykstant baudžiamai bylai, kuri yra taikoma ir vykdant Europos arešto orderį. Be kitako, Sveikiname tai, kad pastarasis komisijos pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl teisės į informaciją baudžiamoje byloje numato teisę gauti informaciją raštu Europos, pagal Europos arešto orderio procedūrą. Taryba teigia, kad neigiamas sprendimas dėl Europos arešto orderio automatiškai neverčia uždegti atitinkamų saugiklių Šengeno sistemoje, tačiau Šengeno sistemos saugikliai yra įmanomi ir tik tai išduodančioji valstybė uždegusi saugiklį gali atsimti orderį. Ir tais atvejais, kai valstybė narė atsisako ta, laikytis teismo sprendimo įvykdyti Europos arešto orderį, tuomet atitinkamas kvestionuojamas asmo yra paleidžiamas. Jeigu atsisakymas vykdyti Europos arešto orderį yra gal, galutinis, tuomet aišku, kad asmuo negali būti areštuojamas toje valstybėje narėje, dėl šios priemonės. Tačiau bet koks atsisakymas vykdyti Europos arešto orderį ne, never, nepadaro jo negaliojančiu. Asmo gali būti areštuojamas išduodančioje valstybėje narėje ar bet kurioje kitoje valstybėje narėje. Tai visiškai nėra susiję su Europos arešto orderio sistema kaip po tokia. Ir tas pats pasakytina ir pagal ekstradicijos sistemą. Galiausiai keletas žodžių dėl sąlygų kalėjimuose. Aišku, tai yra tobulinta sritis, tačiau tai nėra ta tema, kuri konkrečiai yra susijusi su Europos arešto orderio įgyvendinimu. Tai yra atitinkamų, atitinkamų valstybių narių institucijų prievolė pasirūpinti, kad įkalinimo sąlygos atitiktų atitinkamus standartus, nepriklausomai nuo to, nuo to ar, ar tas asmo buvo išduotas kitos valstybės narės ar ne. Ačiū uždėmesį. Grazie, ministro. La parola ora al komisario Reding. Dėkoju ministrai, o dabar žodį sutikime komisijos nariai, poniai Reding. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jums tikriausiai yra žinoma, kad komisija patvirtino pranešimą dėl Europos arešto orderio įgyvendinimo. Jis buvo paskelbtas baland, šių metų balandžio 11 dieną. Šiame pranešime kalbame apie tai, kaip yra e, taikomas arešto orderis Ir pirmą kartą nuo jo galiojimo, kuris prasidėjo saus, 2004 m. sausio mėnesį, yra vertinamas e, šio orderio taikymas, kalbama apie jo e, silpnasias ir stipresias pusės. Norėčiau pabrėžti, kad nuo 2005 iki 2009 metų beveik 55 tūkstančiai Europos arešto orderių buvo išduota, beveik 12 tūkstančių buvo įvykdyta ir per tą laiką beveik 16 procentų visų asmenų tų asmenų, kurie, kuriuo atžvilgiu buvo išduotas orderis, sutiko būti su, suimti ir, tai buvo, ir buvo suimti maždaug nu, per 15-17 dienų. 48 procentai lygusių asmenų buvo sulaikyti per kiek ilgesnį laiką. Visi šiuose rūpose pritarė tam, kad Europos arešto orderis yra puikiai priemonė, kuri padeda mums gaudyti nusikaltėlius ir kurie sustiprina mūsų teisingumo sistemą. Jie taip pat padeda mums gaudyti daugiau pedofilų, teroristų ir organizuotų nusikalstamumų vykdytojus. Tačiau ir tą pastebėjome neseniai. Tai yra tai, kad nuo 2007 metų smarkiai padidėjo išduodamų Europos arešto orderio skaičius. Ir kartais yra piknaudžiaujama šią priemonę. Ir kartais e, arešto orderis yra išduodamas e, už nesunkius nusikaltimus, už tai, kad kažkas pavogė dviratį. E, Ir tai prieštarauja šios priemonės dvasiai. Ir būtent dėl šios priežasties komisija reikalauja imtis veiksmų. Pirmiausia, komisija ragina Europos Sąjungos valstybės narės taikyti proporcingumo principą, išduodant arešto orderį, užpildyti teisinės spragas ir pataisyti įstatymus, kurie netitinka arešto orderio išdavimo nuostatų. Taip pat raginame valstybės narės užtikrinti, kad tai, teisingumo vykdytojai, taip pavyzdžiui, prokurorai, neišduotų Europos arešto orderio už nesunkius nusikaltimus e, e, ir nepilnamečių atžvilgių. Todėl mes ketiname parengti vadovo, kuris nurodys, kaip reikėtų elgtis su arešto uždariu. Be to, nuo 2011 metų bus pradėti intensyvesni mokymai skirti prokurorams, teisės saugos pareigūnams bei kitiems asmenims. Taip mes ketiname informuoti mūsų visuomenę ir tarnautojus apie tai, kaip taikomas yra arešto orderis ir kokia, kokias procedūrinės teisės turi piliečiai. Šiame pranešime, praneš, mūsų pranešime taip pat kalbama apie tai, kad valstybių narių teisės saugos pareigūnai turėtų pasitikėti vieni kitais. Europos komisija rengia dabar vadovą apie suntų asmenų procedūrinės teisės. Jose, pavyzdžiui, yra nurodyta, jog žmogui turi būti suteiktas vertimas. Ir ši nuostata buvo patvirtinta 2010 metais. Taip pat buvo parinktas informacinis lapelis, kuriame yra, yra rengiamas informacinis lapelis, kuriame bus išdėstytos visos teisės ir teikimės užbaigti šį darbą netrukus. Šiandien komisija patvirtino trečią pasiūlymą dėl procedūrinių teisų. Šis pasiūlymas yra susijęs su teisė gauti teisininko pagalbą bei e, informuoti artimuosius apie tai, kad, e, e, kad su jais susijęs žmogus yra suimtas. Taigi visos šios procedūrinės teisės yra taikomos Europos arešto orderiui ir visos šios priemonės yra skirtos tam, jog būtų užtikrinta, kad nebūtų naudojami įrodymai surinkti pažeidžiant e, įtariamojo pagrindinės teisės. O dabar, ponė pirmininkė, jums leidus norėčiau sureaguoti į konkrečius užduotus klausimus. Komisijai nėra žinoma apie tai, kad Švedija pateikė prašymą Junktiniai karalystiai išduoti poną Assange. Ir, um, ir mums nėra žinoma apie tai, kad Švedija netinkamai taikė arešto orderio nuostatas. Ekstradicijos procesas Arešto orderio išdavimo procesas yra visiškai vyksta nepriklausomai nuo valstybių narių. Švedijos ir Junktinės karalystės teismų pareigūnai įsprendė šį klausimą, nesikišant Švedijos ir Junktinės karalystės vyriausybėms. Kitas klausimas susijęs su galima ekstradicija į Junktinės Amerikos valstijas. Noriu pasakyti, kad mums nėra žinoma apie bet kokius prašymus išduoti asmenys Junktinėms Amerikos valstijoms. Tačiau jei gautume tokį prašymą, jį galima būtų patenkinti tik tai tuo atveju, jei asmenį e, pirmiausia išdu, išdavusi valstybė, tai Junktinė karalystė, tam pritartų. Pagal 128 taisyklę asmuo, kuris buvo išduotas kitai šaliai remiantis Europos arešto orderiu negali būti perduotas trečiai šaliai be e, tos šalies, kuri pirmoji išdavė asmenį, sutikimo. Taigi, tai nėra vien teisinės klausimas, bet tai yra tiesiog tuščias klausimas, kadangi kol kas dar jokio prašymo iš JAV nėra gauta. Political group. Dėkuoju, dabar išklausykime frakcijų pozicijų. Pirmasis apie pavardų kalbės ponas Dies Demera. Labai ačiū, pirmininkė. Arešto orderis man yra esminė priemonė kovojant su organizuotu nusikalstamu ir kitomis nusikals, nusikalstamo formomis. Tai yra rimta priemonė. Ji padeda mums bendradarbiaujant dirbant kartu baudžiamosios teisės srityje per tarpusavio pripažinimą. Tai yra labai naudinga priemonė, bet nepamirškime, kad yra ir silpnųjų aspektų. Komisijos narė Reding minėjo kai kurios trūkumus. Ir 2001 metais komisijos ataskaitoje Apie tai buvo kalbama taip pat 2006 metų ataskaitoje buvo išiškinti trūkumai, kuriuos reikia pašalinti. Šis uh, orderis konkretus susideda iš dviejų komponentų. Pirmasis atsisakymas perduoti asmenį, pavyzdžiui, šiaip arešto orderis yra naudingas, buvo pateikta 15 tūkstančių prašymų ir 12 tūkstančių iš jų patenkinta. Taip pat reikia kalbėti apie, ne, apie trūkumus tam tikrų asmenų atžvilgių. Dėl, kitas trūkumas yra neproporcingas naudojimas šio orderio. Tai yra labai svarbus klausimas ir labai džiugu buvo išgirsti iš komisarės, kad valstybės narės turės proporcingai naudotis šiuo klausimu ir e, pasižiūrėti, ar tikrai reikia e, naudoti arešto orderį esant nedideliems pasi, e, pažeidimams. Reikia nepamiršti, kad kainuoja 25 tūkstančius eurų kiekvienas arešto orderis arba perdavimo procedūra. Ir aš nežinau, ar ta suma yra teisinga. Norėčiau, kad man būtų paaiškinta, kokiu būdu ji būt, buvo apskaičiuota. Reikia, kad arešto orderis išliktų ir kad mes galėtume taikyti tai geras, teigiamas procedūras e, naudodami jį. Ponas Dartmut, e, jums nori pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės e, procedūrą. Sutinkate atsakyti taip? Prašom. Ar ponas Dėsdame yra žino, kad greitojo išdavimo sutartis, kurią yra 2003-aisiais pasirašiusi Junktinė karalystė ir Ispanija prieš pradedant veikti Europos arešto orderiui. Ar jis žino, kad taip buvo padaryta ir ar jis galvoja, kad e, tas susitarimas yra kur kas geresnė priemonė negu kad Europos arešto orderis, kovojant su tarptautiniu rimtų nusikalstamumu ir terorizmu. Kolega. Aš manau, kad e, Europos arešto orderis yra naudingesnė ir lankstesnė priemonė kovojant su e, įvairiomis nusikalstamumo formomis. Komisijos narė minėjo, aš dar kartą noriu pabrėžti, kad e, e, perdavimo E, o tiksliau išsiuntimo šalies orderis gali, e, jo išdavimas užtrukti metus laiko, tuo tarpu Europos arešto orderis yra išduodamas žymiai greičiau ir taip galima veiksmingiau kovoti su nusikalstamumu ir terorizmu. Panas Morais dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Padėtis yra pakankamai aiški. Viena vertus taryba siekia, kad būtų veiksmingai ir tinkamai E, naudojamasi Europos areštų orderų, tačiau yra ir tam tikrų trūkumų. Komisijos narė minėjo, kad šiame rimtame pranešime e, aiškiai sakoma, kad jeigu užtikrinsime proporcingumo principo taikymą, atitinkamą procedūrų laikymasi, tuomet Europos arešto orderis ir toliau liks e, vertinga priemonė kovojant su nusikalstamumu. Londono rinkimo apygardoje, iš kurios aš esu 2005 m. Liepos mėnesio e, išpolio organizatorius, bandant e, surasti, e, buvo gali ir turėtų būti panaudojamas tokiais atvejais. Dabar mes nuo žodžių pereiname prie darbų. Esame patekę į sudėtingą padėtį tarp dviejų gernapusių. Viena vertus trūksta proporcingumo, trūksta mokymų e, teisėsaugos e, pareigūnams, e, kadangi Europos arešto orderis išduodamas nesunkiems teisiniams pažeidimams tirti pakankamai dažnai, tačiau valstybės narės turėtų mums e, padėti, kad būtų geriau taikomos e, procedūrinės garantijos, kad e, būtų taikomi atitinkami iki teisminio sulaikymo laikotarpiai ir nustatytos vienodos sąlygos sulaikom, sulaikomiems asmenims, tam, kad būtų galima užtikrinti procedūrinės suimamų sulaikomų asmenų teisės. Taigi mums reikia užtikrinti, kad e, greitų laikų būtų priimti papildomi teisės aktai tam, kad naudojantis Europos arešto orderiu būtų galima tirti rimtus nusikalstamumo atvejus ir Europos arešto orderis nebūtų naudojamas nesunkiems teisiniams pažeidimams tirti. Mes privalome stebėti valstybės narės, kurios prašo, kad būtų išduodamas ir naudojamas Europos arešto orderis, tačiau nepriima atitinkamų teisės aktų, kuris naudojantis būtų sudarytos vienodos arešto orderio naudojamos sąlygos. Ponas Bat Batanbetin noriu užduoti mėlynosios kortelės klausimą. Ar norėtumėte atsakyti, ponė Morais? Ponai Batin suteikiamą žodį. Ponas Batin, jūs kalbėjote apie nepakankamą proporcingumą, mes tam pritarėme. Tačiau vienas iš akivaizdžiausių dalykų, apie kurį niekas šiandien nekalbėjo, yra tai, kad teismas negali nagri, nagrinėti tiesioginių įrodymų ir negali priimti sprendimų dėl to, ar reikia išduoti prašomą asmenį ar ne. Nemažai atvejų e, yra žinoma iš, iš mano e, apygardos, bet vienas konkretus atvejis kai e, man yra teko stebėti teisėjus, kurie sprendė ir išduoti asmenį. Ir akivaizdu buvo, kad įrodymai yra nepakankami, jie prieštarauja vienas kitam ir kad e, teisėjai buvo absoliučiai pasimetę. Tai kaipgi spręsti tą problemą, kad e, teismai dažnai neturi teisės gauti tiesioginių įrodymų prieš įtariamąjį? Atsakymas. Vykdant arešto orderį būtina yra pateikti tiesioginius e, įrodymus. Tas atvejs, kurį, jūs, e, kurį minėjo ponas Baten, e, susidūrė su problemomis dėl procedūrinių dalykų. Jūs kalbate iš tikrųjų apie apeliacijos nagrinėjimą. Ir tuomet iš tikrųjų iškilo problemų. Ir mes šiandien kalbėjome apie tai, kaip tokias arba panašias problemas galima būtų spręsti. Dėkuoju toliau, ponia Grisbek, liberaldemokratų frakcijos vardu. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kai svarsime ankstesnį klausimą, kilo kol kas, kol kas daug, daugiau aistrų, o šiuo atveju mes iš, visi sutarėme, kad Europos arešto orderis iš tikrųjų padeda mums sutrumpinti bylos nagrinėjimo laiką. Ir dažnai mes visi suprantame, yra, yra piknaudžiaujama Europos arešto orderių, dažnai jis išduodamas už menku, menk, menkus nusikaltimus. Ir kartais e, susidaro tragikomiškos situacijos, kai yra išduodamas orderis asmeniui, kuris tiesiog pavogė dviratį. Žinome kartais, kad yra uh, suimami ir nekalti asmenys. Uh, Mano frakcija jau keli, e, keliari metai reikalauja, kad būtų sustiprinti saugikliai, kurie taikomi yra Europos arešto orderiai. Ir aš nežinau, ponė e, komisarė, ar jūs girdėjote visų mūsų raginimus e, pagerinti paaiškinimus apie tai, kaip reikėtų taikyti Europos arešto orderį. Jūs minėjote, kad jūs rengėte vadovą valstybėms narėms. Tai yra puiku. Būtų labai svarbu, kad mes visi, visi piliečiai suprastume, kas tai yra Europos arešto orderis ir būtų puiku, jeigu ES iš tikrųjų šio orderio pagalba galėtų sustiprinti ES vykdomą teisingumą. Žiobro, Dabar ECR e frakcijos vardu podas Žiobro. Labai ačiū, pirmininkė. E, ES valstybėms narėms reikia veiksmingų priemonių kovoti su nusikalstamumu, ypač e, organizuotais rimtais nusikaltimais. Europos arešto orderis turi būti priemonė leidžianti sureaguoti į tokią būtinybę. Taip pat reikia galvoti, kaip apsaugoti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje. Kita vertus, jie naudojasi ne tik sąžinki žmonės, bet ir nusikaltėliai, kurie pasinaudoja šią laisvę tam, kad galėtų vykdyti nusikaltimus arba išvengti teisingumo. Taigi labai gerai, kad egzistuoja ši priemonė, kad ji veikia, bet reikia stebėti, kaip ji taikoma Priemonė yra nauja, ji turi privalumų ir trūkumų ir turėtume galvoti apie tai, kaip ją patobulinti. Galbūt reikėtų apriboti arešto orderio taikymą, atsisakyti taikyti jį smulkesniems nusikaltimams, numatyti tam tikrą e, minimalę e, bausmę ar įtarimus dėl minimalaus nusikaltimo lygmens. Pone Latford. Aš nežinau, koks yra Lenkijos požiūris. Negaliu pritarti paskutiniam teiginiui. Dažnai sakoma, kad Lenkija yra viena iš šalių, kuri netaiko jokios, jokios lengsnės ribos arešto orderiui, ar europiniam, ar šalies viduje. Ir Ar yra taip, kad prokuroras gali pasirinkti ar išduoti arešto orderį, kad nereikėtų jo išdavinėti visais atvejais, pavyzdžiui, dėl smulkių nusikaltimų, kažkoks pavoktas daiktas Junktinė karalystė yra labai daug Lenkų, kurie nėra nusikaltėliai, bet šiaip yra tokių, kurie ir įvykdo nusikaltimus, todėl naudoti šį orderį būtų netai blogai. E, klausimai pateikti yra 30 sekundžių atsakymui taip pat. Prašom, ponė Žiobro. Dėkoju už e, klausimą. Mes suvokėme, kokia yra problema. Lenkijos teismai yra griežti, kartais net pernelyg griežti. E, reikia atsižvelgti į tai, kad labai daug Lenkų dabar gyvena Londone, yra daug e, atvejų e, visokių, kai išduodamas yra arešto orderis ir būtų labai naudinga, jeigu būtų numatytos tam tikros gairės, pagal kurias smulkiems nusikaltimams nebebūtų taikomas e, arešto orderis. Dabar yra ponė, pasisakys ponė Sargentinį žaliųjų vardų. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponė Latvart už anksčiau užduotą klausimą, nes aš taip pat norėjau jį užduoti. Pastarą savaitę lankiausi Lenkijoje e, dalyvavau e, vieno Olandijos piliečio e, teisme, kuris pasitelkus Europos arešto orderį buvo išduotas Lenkijoje, o savo nusikaltimas atliko 90-ame dešimtmetyje. Jis sėdėjo kelias dienas už grotų. Už tai, kad pavogė iš vaistinės vaistų, kurių jam reikėjo širdies lygai gydyti, kuriais sirgo. Štuodant Europos arešto orderį svarbu užtikrinti, kad e, būtų išduodamiems asmenims sudaromos atitinkamos sąlygos kalėjimuose, nes priešingų atveju e, jų neturėtume leisti išduoti. Ir teisėjai turi priimti sprendimus ar, su, ar išduoti suimtus asmenis ar ne. Ir siūlyčiau į tas valstybės, kuriuose nežmoniškos kalėjimo sąlygos sudaromos su suimamų asmenų neperdavinėti ir neišdavinėti. Taigi valstybės turi turėti uh, galimybę pačios nuspręsti, pavyzdžiui, neišduoti, neperduoti e, šalims nesunkius pažeidimus įvykdžiusius asmenys. Ponas Stojanov nori užduoti mėlynosios kortelės klausimą, ar ponas Argentinis tinkate atsakyti. Ponas Stojanovui žodis. Ačiū. Pana pirmininkė, Manau, kad jūs kalbate apie tą patį atvejį, kuris buvo prieš porą minučių paminėtas. Norėčiau e, užduoti klausimą, kurį ketinau užduoti prieš porą minučių, tačiau niekas nesuteikė man žodžio. Kai kalbame apie tokius atvejus, prašau jūsų paminėti atskirų asmenų pavardės ir aš prašyčiau jūsų paminėti to asmens pavardę, nes jo teisės buvo pažįstos aš nenoriu slėpti pavardės, pavardę pasakiau, galbūt ji nebuvo išversta. To asmens pavardė yra Kot Dusukum ir e, jis yra Olandijos pilietis, ponas Dusukun nesigėdi savo padaryto nusikaltimo, nes aš manau, kad Europos e, arešto orderio tvarkoje reikia patvirtinti atitinkamus pakeitimus. Ponas Trenta Filidis dabar guoja frakcijos vardu. E, Europos arešto orderio nuostatų įgyvendinimas susijęs su atvejais, kurias minėjo kolegos. Aš norėčiau į vieną konkretų atvejį atkreipti dėmesį, tai yra pagarba žmogaus teisėms ir e, teisėms į teisingą teismą. Iš ankstinis e, suėmimas, kurį minėjo kolegos, yra puikus pavyzdys Žmogaus teisės turi vienodai galioti visose valstybėse narėse, tačiau jos nėra vienodai taikomos, nes yra skirtingai interpretuojamos. Pavyzdžiui, teisė tylėti yra skirtingai interpretuojama skirtingose valstybėse, ypatingai per šinksnės laikmo, laikotarpį komisijos narę. Ar jūs uh, siūlytumėte patvirtinti bendrasis universalesis teisės su įmamiesiams asmenims, to, tokias, kurios galioja Junktinė karalystė arba Airijoje, ar e, turėtų būti jų atžvilgių tokios teisės visiškai netaikomus. Savame suprantama, kad teisėjas priima sprendimą, ar atitinkamas asmuo turi būti perduodamas ar ne. E, orderį išdavusiai šaliai. Tačiau tas sprendimas turi būti priimamas remintis galiojančiais teisės aktais. Uh, Dartmouth FD frakcijos vardu. Anglo uh, amerikoniškame pasaulyje siekime apsaugoti yra įtariamai, o Europoje, ypač buvusiame rytų bloke, niekas šio prioriteto nesupranta ir būtų jokinga apsimesti, kad yra kitaip. Pagal Europos arešto orderį bet ką galima išduoti iš Junktinės karalystės taikant Bulgarijos, sakykime, teisę ir Junktinės karalystės teisėjas nieko negalės padaryti. Kad dar viskas pablokėtų, Junktinė karalystė dabar prisidėjo ir prie dar vienos e, iniciatyvas baudžiamosios teisės srityje. Tie, kas e, daro visus šios baisius nusikaltimus, sako, kad jie yra piliečių teisų gynėjai. Tačiau iš tikrųjų Jie nesupranta, kad piliečių laisvės sustojo kalė uoste. Varonienė Latvart nori pateikti klausimą, prašau. Mikrofoną prašau jungti. Ar aš norėčiau paklausti, ar dar matografų yra žinoma, kad liberaldemokratai e, kartu su konservatoriais e, aukščiausiuose Britanijos parlamento rūmuose 2003 metais patvirtino uh, ekstradicijų įstatymą, kuris leidžia Junktinės karalystės teisėjui neleisti išduoti asmenį pagal Europos arešto orderį, jei yra pažydinėjimos jo pagrindinės teisės. Jūs galite rėkti iš pakraščių ir e, kai jūs nieko absoliučiai neveikėte, o mes plūšame diena iš dienos tam, kad apsaugotume pagrind, e, pagrindinės žmonių teisės. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad 2003 m. ekstradicijų įstatymo 21 straipsnėje viskas yra aiškiai išdėstyta. Aš buvau toje salėje ir pateikiau pakeitimą. Eh, mikrofon, sorry. Mik Įjunkite mikrofoną, prašau. Ir iš naujo pradėkite. Nothing of what, nothing of... Niekas iš to, ką Jūs pasakėte, negali atremti mūsų, pamatuoto, mūsų pamatuotos kritikos. Ir be to aš galiu pasakyti, kad jūs visiškai klystate, jeigu jums atrodo, kad, kad teisė gauti geresnį vertimą išgelbės visą šį tikrai apgailėtiną teisės aktą. Dėkuoju toliau, ponas Brons. Mes Nedaug ką galime čia pasakyti apie ekstradiciją, kuri vykdoma pagal 2003 metų įstatymą. Ir dabar, kai taikomas Europos e, arešto orderis, tada žmogus gali būti išduotas, jeigu nėra tam asmeniu taikoma kita bausmė. Ir kontinentinės šalis dažnai pasikliauja šiuo orderiu. Labai dažnai arešto orderis išduodamas norint persekioti žmogų dėl politinių įsitikinimų, bet aš bijau, kad ne visos politinės nuomonės yra vienodai svarios. Bet taip pat e, prisiminkime Garimen Deborah Duck, Andrew Sibijau ir kaip neteisingai buvo su jais pasielgta. Jie visiškai nieko bendro neturėjo su terorizmu. Ir Taip pat reikia galvoti, kad teismas reikalaus išduoti žmogų, kai bus labai aiškus įrodymai, kad tas žmogus yra iš tikrųjų įvykdęs nusikaltimą pagal tos šalies įstatymus. Dėkuoju dabar ponė Antonesku. Labai ačiū, pirmininkė. Europos arešto orderis buvo ir tebėra labai veiksminga priemonė kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu Europos Sąjungoje. Jis yra labai veiksmingas, e, paspartinant išdavimą iš vienos šalies į kitą terorizmo organizuotų nusikaltimų atveju, bet kartais e, arešto orderis pasitelkiamas e, smulkiems nusikaltimams. Reikia, kad būtų užtikrintas vienodų sąlygų taikymas visiems ir proporcingumas. Ir kad nebūtų tokių situacijų, kurios yra neteisingos kaltinamojo atžvilgių. Jeigu ši priemonė bus naudojama neproporcingai, tada mažės pasitikėjimas. Ir proporcingumas turi būti labai rimtai vertinamas. Jeigu to nebus, tada arešto orderis bus taikomas nevienodai ir tarpusavio pripažinimo nebebus. Teisė į teisinę pagalbą turi būti naudojama tiek vykdančioje, tiek išduodančioje orderį šalyje. Ir mes e, norime paprašyti ir tarybos, ir komisijos garantijų, kad e, baudžiamoji teisena bus dalykas, e, kuriuo pasitikės valstybės narės. Noriu padėkoti komisariai Reding už visus veiksmus, kurių ji ėmėsi iki šiol, tam, kad būtų galima sustiprinti šią teisinę priemonę. Dėkoju, toliau kalbės ponė Romero Lopes. Labai ačiū, pirmininkė. Pone Reding. Žmogaus teisų pažeidinėjimai tai yra vienas iš opiausių dalykų Reikia užtikrinti procedūrinės teises, apie tai kalbame šiandieną ir ateityje kalbėsime, nes tai susijęs su visų, visų priemonių paketu. Kai iškyla problemos susijusios su kalėjimais, kalinimo sąlygomis, tai yra taip pat labai aktualu. Nežinau, kaip bus tos problemos išspręstos, nes tai yra valstybių narių lygmenyje daroma. Aš norėčiau, komisarė, štai ką pasakyti. Šiandieną mes daug kartų minėjome labai e, menkus nusikaltimus, kaip pavagiamas dviratis arba paršelis. Ir e, tokie atvejai nenumatyti Europos arešto orderyje. Mes turime galvoti apie organizuotus rimtus nusikaltimus, nes paršiuko pavogimas vargu ar yra rimtas tarptautinio masto nusikaltimas. Nekalbame apie ginkluotus užpuolimus čia. Egzistuoja daugybė pavyzdžių ir kaip mes e, visas problemas įspręsime, nežinau, ar viską žinome. Mes taip pat turime e, pasitelti statistinius duomenis. Dėkoju, toliau kalbės ponė Hautelai, taip pat turi vieną minutę. Kiitos puheenjohtaja. Um, Unkarin... Ačiū, pirmininkė. Uh, Vengrijos parlamentaras minėjo, kad ne pati arešto ordero priemonė kelia problemų. Problemų kelia tai, kaip valstybės narės naudojasi, kokius politinius sprendimus priima. Turime pripažinti, kad iš pat pradžių kilo sunkumų susijusių su Europos arešto orderio naudojimu, nes e, mes elgiamės tarytum visos e, valstybės narės turėtų e, bendrus baudžiamosios teisės standartus ir procedūras, o tarpu jos tik dabar pagal Lisabono sutartį yra kūriamos. Žmogaus teisų teismas jau pažymėjo, kad pabėgėlių klausimus E, sprendžiant mes negalime, pažiūrėjau, gražinti asmenų į Graikiją, todėl, kad e, orderį išduodančioje šalyje yra per blogos kalėjimų sąlygos. Ponas Tavareš. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga, kaupdama patirtį, tapo labiau patyrusi parlamentas, eurozona, šergeno erdvė, tai yra įvairi skirtinga, skirt, įvairi skirtingos patirties rūšys. Čia reikia pripažinti, kad mokslininkai nėra tokie geri, kaip, tiksliau, politikai nėra tokie geri kaip mokslininkai, nes mokslininkai e, atsisako tam tikrų metodų naudojimo, jeigu patirtis rodo, kad jie yra netinkami. Pone Reding, teisingai pasilgė, minėdama, kad esama problemų ir kyla tam tikrų abejonių dėl Europos arešto orderio naudojimo. Neturėtume jo naudoti automatiškai e, įvykdžius nesunkius teisinius pažeidimus, tačiau neturėtume jo ir atsisakyti, nes jis yra naudingas, pavyzdžiui, prievartautojas, negali, e, negalima jam leisti išvykti nenubaustam į kitą valstybę narę. E, tokiais atvejais Europos arešto orderis privalo būti išduodamas, tačiau taip pat reikia užtikrinti ir kaltinamų asmenų teisės, teisę į vertimą, teisę į advokato pagalbą, reikia įvertinti Europos kalėjimų sąlygas, nes jos yra ne vienodos skirtingose Europos šalyse, todėl būtina šias sąlygas įvertinti. Komisija turi atlikti atitinkamus namų darbus, vertindama e, suėmimo sąlygas ir tuomet būtų galima e, labiau pasitikėti Europos arešto orderiu. Ponui Stojanovui suteikiamas žodis tie, kurie kritikuoja e, Europos arešto orderį, e, dažniausiai yra e, vadinamų patriotinių judėjimų atstovai. Jie pristato skeptiškus, pesimistinius argumentus ir laikomi pažangos priešais. E, ministras Dior, ministrė Diori šiandien pasakė, kad e, Europos arešto orderio veiksmingumui yra kenkiama. Manau, kad turėtume e, geriau nesuimti taikomas principas nesuimti geriau dešimties kaltų asmenų vietoj to, kad būtų suimtas vienas nekaltas. Taigi mes turime laikytis statymo nuostatų ir mes parlamentus kaip tiesiekuros institucija turime užtikrinti teisės viršenybę. Panas Jekolino. Ačiū, pirmininkė. Europos arešto orderis iš tikrųjų yra labai svarbi priemonė kovojant su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. Aš manau, kad dėl to visi sutarėme. E, visi apie tai minėjo, taip pat pirmininkaujantys šalis ir komisijos atstovai. E, tokiu būdu patvirtinama, kad teisinis ir policijos bendradarbiavimas uh, E, gali vykti veiksmingai ir įvykdant galima pasiekti svarbių tikslų. Reikia dar patikrinti, peržiūrėti e, sąnaudas, atlikti e, išsamesnį tyrimą, tačiau labai svarbu didinti tarpusio pasitikėjimą tarp valstybių narių. Kartu reikia pasirūpinti, kad ši priemonė būtų valstybės narėse taikoma vienodai E, atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį, būtent išduoti arešto orderius tik tai esant sunkiems nusikaltimams ir neišduoti esant nesunkiems nusikaltimams. Galbūt komisijos nariai e, Reding būtų naudinga stengtis e, įkurti Europos prokuratūrą, kuri galėtų rūpintis E, arešto orderio išdavimo klausimais ir galėtų patikrinti valstybių narių teismuose priimamus e, sprendimus. Taip pat reikia geriau organizuoti e, teisės saugos pareigūnų mokymus visose valstybės narėse, tai turi būti daroma. Mes tikimės, kad komisija kitą savaitę paskelbs žalėją knygą dėl sulaikymo sąlygų, kurias būtina užtikrinti turi būti užtikrintas proporcingumo principas, geresnis pasikeitimas informacija, geresnis pareigūnų mokymas ir e, e, Europos lygmenių veikiantis prokurorai turi atsirasti. Tai būtinos sąlygos, kad būtų geriau galima taikyti šią priemonę. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Jekalino. Dabar e, ponė Kasteks. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mes norime, kad uh, Europos arešto orderis būtų taikomas labai atidžiai. Kai kurios valstybės narės e, kartais pažeidinėja e, asmenų pagrindinės teisės ir neteisingai ne, ne, ne jas, juos sulaiko. daugybė e, asmenų sulaikoma yra ne toje šalyje, kuri išduoda Europos arešto orderį. Mes turime reaguoti į tai. Praeitų metų sausio mėnesį Stavros Lambrinydis ir aš pateikėme e, deklaraciją, kurioje reikalavome, kad būtų suderintos asmenų sulaikymo taisyklės visoje ES ir kad būtų taip pat sukurtas nacional... nacionalinės kontrolės mechanizmas. Aš norėčiau, kad jūsų komisarė rengiama žalioji knyga iš tikrųjų padėtų mums rasti atsakymus į įvairiausius klausimus ir kurie padės iš tikrųjų užtikrinti minimalų teisų apsaugą, minimalę teisų apsaugą. Ja, Dank, Panas Paus. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos narė e. Reding, pana ministrė Giori. Europos arešto orderis, kaip minėjo anksčiau kalbėjo kolegai, kolegos per pastaruosius metus pasitvirtino kaip naudinga priemonė kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Nusikalteliai Europoje negali taip kaip iki šiol naudotis. E, atviromis Europos sienomis, nepaisant per septynerius metus pasiektos sėkmės, taip pat išaiškėjo ir sistemos trūkumai. Paaiškėjo, kad ji neveikia taip, kaip buvo tikėtasi, kai kurios silpnosios vietos buvo komisijos ataskaitoje minimos, tai yra nepakankama galimybė naudotis teisinė pagalba, sulaikymo sąlygos, labai ilgas tyrimo laikotarpis, taip pat ne vienodas proporcingumo principo taikymas ir jo netikrinimas orderį išduodančioje valstybėje. Man labai rūpi šis klausimas, nes dėl to, kad sistemingai išduodami arešto orderiai e, nesunkių e, teisinių pažeidimų atveju, tai kenkia arešto orderio įvaizdžių. Buvo minėta Lenkija, kuri išduoda daugiausiai arešto orderių, o e, Lenkijos teisės saugos institucijos paprasčiausiai neturi galimybių nutraukti valstybė narė iškeltas bylas ir tai daroma automatiškai. Manau, kad prieš išduodant Europos arešto orderį pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokio sunkumo nusikaltimas buvo įvykdytas, koks jo mastas, išsiaiškinti E, sąnaudų ir gaunamos naudos e, analizė, po to priimti sprendimą išduoti arešto orderį ar ne. Manau, kad e, galiojančias taisyklės turėtume pritaikyti prie realių sąlygų. Man būtų įdomu sužinoti, kokių žingsnių imatės šioje srityje. Labai ačiū, ačiū ponui. Fos dabar papa Nikolau kalbės dvi minutės. Ačiū. Ponas pirmininkė, kolegos labai įdomių minčių išsakė. Mes turime suvokti ir suprasti, kad kova su nusikalstamumu yra ne tik nacionalinis, bet ir Europos reikalas arešto orderis yra labai rimtas žingsnis į priekį, kovojant su nusikalstamumu ir kuriant Europos teisės saugos erdvę bei kovojant su tarptautiniais nusikaltimais, įskaitant terorizmą. Taip pat tai sustiprina e, asmenų judėjimą Europos Sąjungoje. Buvo daug apie šios klausimus kalbama, diskutuojant apie Šengeno erdvę e, sienos yra atveriamos, bet nereikia jo atverti tiems, kurie nori pabėgti nuo teisingumo. Aišku, kai kas pasisako prieš šį orderį, pirmiausiai dėl to, kad jis dažnai nacionaliniu mastu taikomas neproporcingai. Apie tai kalbėjome, kalbėjome apie didelės sąnaudas, bet mes turime daryti viską, kad sustiprintume jo veikimą. Neseniai Graikijoje įgyjome tam tikros patirties žmonės ieškomi dėl rimtų nusikaltimų, sukčiavimo, išeikvojimo staiga dinksta, jiems pavyksta pasislėpti nuo teisingumo pasitelkiant skirtingas kitokias e, teisės saugos procedūras, e, principus egzistuojančius kitose valstybėse narise. Jie paprasčiausiai manipuliuoja sistemą. Europos arešto orderis turėtų leisti mums e, išspręsti šią konkrečią problemą. Baigdamas pasakysiu, kad taip, Komisarė, kaip jūs sakėte, mes, kaip galime dažniau, turėtume pasitelkti Interpolą, turėtume sustiprinti sistemą ir turėtume turėti galimybę pasinaudoti Šengeno sistemos informaciją, o valstybės narės turėtų turėti galimybę dirbti kartu sutelktai, kad spręstų e, visas aktualias nudienos problemas. Dėkuoju, dabar yra spontaniškų pasisakymų procedūra, ponė Šilevska. Labai ačiū, pirmininkė. Europos arešto orderis e, skirtas tam, kad įvestų teisinę tam tikrą tvarką ir užtikrintų saugumą Europos piliečiams. Laisvės asmenų judėjimas e, yra teisė, kurią neturėtų naudotis nusikalteliai vykdydami nusikaltimus skirtingose valstybėse narėse. Neseniai komisija e, pateikė ataskaitą ir komisarė Reding yra pasakiusi, kad valstybės narės turi užtikrinti deramą šio orderio taikymą. Jis neturi būti išduodamas automatiškai, ypač e, smulkių nusikaltimų atžvilgių. Tai reiškia, kad e, yra ir neteisingo Europos arešto orderio panaudojimo atveju. Mes turime, aišku, užtikrinti maksimalų saugumą piliečiams, bet ir aš norėčiau paprašyti, kad komisija sektų trūkumus taikant šią priemonę ir kad būtų pašalinti tie trūkumai Gremotsen. Pane pirmininkė, aš rengiau pranešimą šiuose rūmuose kai buvo patvirtintas e, e, Europos arešto orderis 2001-2002 metais. Ir kolegos, kurie dirbo tuomet e, parlamente, prisimena tikriausiai, kad mes paraginome tarybą sukurti daugiau piliečių teisų užtikrinančių saugiklių. Ir mes kalbėjome apie įtariamo asmens teisę į gynybą. Į visus šios dalykus buvo atsižvelgta ir direktyva dėl E, dėl e, apkaltintųjų asmenų teisų gulėjo tarybos stalčiuje. 2002 metais nebuvo taikoma bendra teisėkos procedūra e, šiam klausimui. Tačiau mums tuomet atrodo, kad Europos arešto orderis buvo teisingas, žingsnis teisinga linksme. Ir kaip daug kolegų šiandien minėjo, Europos arešto orderis yra labai svarbi priemonė kovojant su organizuotu nusikalstumumu ir terorizmu įvairiose valstybėse narėse. Problemos dažnai kyla dėl to, kad netinkamai yra naudojamas šis orderis, kad jis yra taikomas e, už menkus nusikaltimus ir kad netinkamai taikomas yra e, sulaikymo taisyklės. Visus šiuos trūkumus reikia, e, reikia ištaisyti Ir aš pritariu visiems e, klausimų autoriams, kurie reikalavo, kad šių trūkumų išteisimo procesas būtų kuo skubesnis. Panas Tanukas, aš taip pat manau, kad mums reikia daugiau sveiko proto. Na, aš manau, kad kažkokio Europos arešto orderio mums reikia ir kad iš tikrųjų jis gali padėti mums kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu Europos Sąjungoje. Tai būtų itin svarbu, atsižvelgiant į tai, kad mūsų piliečiai gali judėti per sienas visiškai laisvai ir tą patį gali daryti ir nusikaltėliai. Tačiau problemų yra daug, bet nepamirškime, kad negalime išmesti kūdikio kartu su, tu, su vandeniu, iš, išpilti. Uh, kūdikio kartu su vandeniu iš vonios. Ir manau, kad be abejo mes turime gerbti pagrindinės žmogaus teisės ir įtraukti būtinus saugiklius. Nemažai asmenų, kurie buvo sulaikyti e, Junktinėje karalystėje, buvo migrantai ir labai dažnai jie yra uh, padarė rimtus nu- nusikaltimus. Ir ironiška tai, kad UKIP partija dabar teigia, jog būtina yra sumokėti didžiulę sumas tam, kad šie asmenys būtų sugražinti į savo kilmės šalį, kur jie būtų teisiami. Ačiū, panė pirmininkė. Pastaraisiais metais labai daug kartų aresto orderis buvo išduodamas e, už smulkius nusikaltimus, pavyzdžiui, automobilių padangų vagystės, paršelių vagystės, o e, niekas nekalba apie stambius nusikaltimus. E, valstybės narės yra įsipareigojusios išduoti savo piliečius, tačiau niekas neatsižvelgia į skirtingas valstybių narių teisinės sistemas ir e, nuo jų priklauso, ar asmo yra išduodamas ar ne. Europos arešto orderis man simbolizuoja Europos valstybės ir Europos pilietybės koncepciją, valstybių narių suverenumo ir piliečių teisų sąskaitą. Ačiū ponui Obermajeriui. Pone Alpano kalbės paskutinį. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos nario Europos arešto orderis yra pirmoji priemonė, kuri ES buvo pasitelkta ir kuri yra naudojama baudžiamosios teisės bylose. Ši priemonė labai svarbi kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir mafija. Lybe komitete parengiau šią temą pranešimą. Jame siūlomi e, arešto orderio taikymo tvarkos pakeitimai. Siūloma, kad valstybės narės galėtų taikyti, naudoti šį orderį, atsižvelgiant į jų kovos su organizuotu nusikalstamumu pobūdį. Raginu komisiją valstybėms narėms suteikti galimybę apsispręsti pagal trečiąjį ar išduoti išdavimo tvarkos punktą, ar jį išduoti ar neišduoti, ar vykdyti ar nevykdyti organizuoto nusikalstamumo e, atvejais, mafijos veiklos e, atvejais, tačiau e, tai neturėtų būti taikoma. Dabar žodžiu teikiu komisijos narį Reding. Ačiū, ponė pirmininkė. Galiu pasakyti, kad parlamente esame esama bendro sutarimo ir Europos arešto orderis vertinamas kaip e, teigiama priemonė naudinga Europos Sąjungai, jos saugumui, neigiami veiksniai yra susijęs su jo naudojimu, pritaikymu ir reikia šios neigiamus aspektus eliminuoti. Komisija pateikė atitinkamus pasiūlymus, kurie susiję su pro proporcionalumo, proporcingumo bandymais mes turime vertinti nusikaltimų pobūdį, rimtumą, atlikti sąnaudų ir gaunamos naudos analizę susijusią su orderio išdavimu ir vykdymu tam, kad proporcingumo testai būtų vykdomi paprasčiau. Komisija parengs atitinkamą vadovą organizuos e, per artimiausią savaitės mėnesius ir metus atitinkamus mokymus, kurie labai svarbus mūsų darbo tvarkė. Mes turime apmokyti teisėjus, prokurorus ir advokatus, kaip taikyti ES galiojančias taisyklės. Taip pat reikia užtikrinti e, įtariamųjų ir kaltinamųjų atžvilgių taikomus minimalius standartus ir susijęti juos su Europos arešto orderio naudojimu. Pritariu tų parlamento narių nuomonėms, kurie minėjo Europos kalėjimuose laikymo, sulaikymo sąlygų problemas, taip pat sulaikymo laikotarpį nacionalinių valstybių Vyriausybės yra atsakingos užsamimo laikotarpį ir už kalėjimų sąlygas, tačiau komisija deda visas pastangas, kad būtų gerbiamos ir užtikrinamos pagrindinės ES piliečių teisės žalioje knygoje yra minimos konsultacijos, kurios vyks iki lapkričio 30 dienos tam, kad būtų užtikrintas geresnis tarputojo pasitikėjimas bendroje Europos teisingumo erdvėje. Visi parlamento nariai puikiai žino, kad su ėmimo ir sulaikymo sąlygos šiuo metu e, yra vienas, vienas pagrindinių kliučių e, perduoti asmenims pagal arešto orderį Ir kartais teisėjai atsisako išduoti asmenis dėl to, kad e, priimančiose šalyse yra netinkamos suimtųjų laikymo sąlygos. Ir būtent e, šie aspektai neprisideda prie teisinio, teisiniam bendradarbiavimui vykdyti būtino tarpusavio pasitikėjimo didinimo. Taip pat iš e, teisminės procedūros valstybės narėse smarkiai skiriasi ir būtent šiose srityse mūsų laukia daug darbo. Žinau, kad galiu tikėtis Europos parlamento paramos, tikiuosi, kad jos sulauks ir iš valstybių narių. Ačiū komisijos nariai. Pone Giori dabar e, tarybos vardu kalbės. Dėkuoju. Pirmininkė, komisarė, gerbiami nariai, labai ačiū visiems už šią diskusiją. Aišku, kad didžioji dauguma pasisakė už bendradarbiavimo sistemą tarp teisės saugos sistemų per arešto orderį. Ši sistema veikia, ji nėra tobula, reikėtų ją dar tobulinti. Turiu pasakyti Jums, kad mes esame pasirengę veiksmingiau naudoti e, geriau šią priemonę. Aišku, yra padaryta klaidų, nekalti žmonės buvo areštuoti ir reikia, kad orderis būtų geriau taikomas. Tai yra visų mūsų rūpestis. Egzistuoja keletas neišspręstų problemų, kurios per diskusijas išiškėjo, buvo minimos keletą kartų. Pirmasis dalykas yra proporcingumas. Reikia pasakyti aiškiai, kad Europos arešto orderis e, gali būti išduodamas e, siekiant teisingumo už atvejus, kurie numato bent jau 12 mėnesių įkalinimą arba tam tikrais kitais atvejais 4 mėnesių įkalinimą. Tai yra įprasnė praktika taikoma e, pagal 57 metų Europos tarybos ekstradicijos konvenciją ir taikoma jau daugybę metų. Yra daug problemų susijusių su praktiniu arešto orderio gyventinimu valstybėse narėse. Nustatyta, kad tik keleto atvejų, keletų atvejų Europos arešto orderis buvo išduotas smulkiai tokiems nusikaltimams. Šiaip e, iš, išduodamas šis orderis tik tai po to, kai nacionalinis arešto orderis yra išduodamas. Ir mes turime ateityje siekti, kad tikrai tik už žimtesnius nusikaltimus bus išduodamas šis arešto orderis. Dabar dėl kalinimo sąlygų. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad sąlygos kalėjimuose atitiks e, pagrindinius žmogaus orumo standartus ir kad tai nebus susijęs su žeminančiu elgesiu pagal Europos žmogaus teisų konvencijos trečiai straipsnį žmonės, kurių pagrindinės žmogaus teisės pažeistos įkalinus, sulaikius jį gali e, pagal Europos žmogaus teisų konvenciją kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą. Ir sutartyje atitinkami straipsniai e, numato imtis veiksmų dėl kalėjimo sąlygų. Mes iš tikrųjų labai laukiame žaliosios knygos, kurią paminėjo komisarė. Dėkuoju poniai Giori ir visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Diskusija dėl Europos arešto orderio baigėsi.